Ja, ich glaube, wir können langsam anfangen. Wir haben heute. Šiandien esame numatę keitimąsi nuomonėmis su Marčinu Koroločeku. Jis yra buvęs Lenkijos aplinkos apsaugos ministras, o šiandien šiuo metu yra vyriausybės įgaliotinis atstovas aplinkos politikos klausimais. Praėjusią savaitę mes buvom nuvykę į Varšuvą, kai kurie iš jūsų taip pat dalyvavo top COP19 klimato konferencijoje Varšuvoje. Šiandien ryte su komisare Koni Hidegard aptarėme šios konferencijos rezultatus, o dabar mes pakalbėsime su Marčinu Korolecu, pasikeisime nuomonėmis, padiskutuosime. Ir todėl Iš karto norėčiau suteikti žodį Lenkijos vyriausybės įgaliotojui, įgaliotojui Marčin Korolets. Dziękuję panie przewodniczący. Ačiū, ponia pirmininkė. Jeigu kalbėsime apie susitikimą Varšuvoje rezultatus, tai pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie du aspektus. E, tiksliau, apie dviejopus rezultatus. Pirmiausia, mums pavyko sutarti dėl keleto sprendimų, keleto išvadų Aš turiu galvoje keletą tuzinų išvadų ir sprendimų. O svarbiausi iš jų būtų penki, apie kuriuos pakalbėsiu. Pirmiausia, sprendimas dėl Durbano darbo atvarkės. Antra, sprendimas dėl žalos ir nuostolių. Toliau paketas sprendimų, kaip finansuoti klimato politiką. Keturi ataskaitų teikimas e, dėl emisijų ir jų stebėsena. Ir penkta, e, septyni ar panašiai sprendimai dėl miškų politikos tropikų šaliuose, šalyse, atogražų šalyse. Taigi dabar pabandysiu išplėtoti šios penkis e, sprendimus Durbano platformą. Mums pavyko parengti planą e, rengiantis Paryžiaus šalių konferencijai. Žinoma, kas ir kada įvyks per ateinančius dviejus metus. Tad Paryžiaus konferencija galėtų baigtis sėkmingai. sėkmingai. Taip pat žinome, kad pirmas susitarimo projektas šalims bus pateiktas prieš konferenciją Limoje kitų metų gruodžio mėnesį. Limoje šalis aptars ir susitars dėl to, kaip bus e, pateikti, pateiktas indėlis prie naujojo sustarimo. O tas indėlis turė, turės būti pristatytas iki 2015 metų pirmojo ketvirčio. Taip pat žinome, kad 2015 metų gegužės mėnesį susitarimo projektas turis, turės būti pateiktas visomis oficialiomis konvencijos kalbomis, likus pusiai metų iki susitikimo Paryžiuje. Taigi, dėl šio plano yra susitarta. Tai yra, kokių veiksmų reikės imtis nuo šiandien iki Paryžiaus. Ir sprendimas priimtas Varšuvoje visiškai atitinka sprendimą priimtą prieš dviejus metus šalių konferencijoje Durbane. Tai yra labai svarbu. Svarbu tai, kad e, Durbano Varšuvos, Limos ir galiausiai Paryžiaus sprendimai dėrėtų vienas su kitu kad niekas negalėtų teikti, kad procesas yra kažkaip neteisėtas ar nesiremia ankstesniais Durbane priimtais sprendimais. Kiti keturi sprendimai dėl mechanizmo, dėl žalos ir nuostolių, dėl kurio labai sunku dėrėtis, ypač su besvystančiomis šalimis. E, tai yra, tos šalis ypač laukia tokio, tokio sustarimo. Na, konferencijos pradžią pažymėjo tragiški įvykiai Filipinuose ir kitose regiono valstybėse ir būtent tai, kad būtų buvo sutarta dėl žalos ir nuostolių mechanizmo yra istorinės reikšmės įvykis. Dabar galime pradėti diskusijas dėl mechanizmų, skirtų e, stichinėms nelaimėms. Trečias elementas, kuris yra labai svarbus ir jautrus, tai klimato politikos finansavimo klausimas. Ir šia iš septynerių sprendimų, kurie buvo priimti, norėčiau daugiau išskirti du, dėl kurių buvo sunkiau susidarėti. Vienas e, dėl žaliojo klimato fondo veiklos aspekto ir kitas sprendimas dėl ilgalaikio klimato politikos finansavimo. Abu sprendimai buvo sunkus, sudėtingi ir jautrus, tačiau mums pavyko dėl jų sustarti. Ketvirtas elementas, kuris yra labai svarbus, tačiau kai kurių nuomonė yra, jis yra gana techniškas, tai yra ataskaitų atskaitomybės teikimas ir e, valstybių narių e, CO2 mažinimo priemonės. Tai yra svarbus dalykai, ypač turint galvoje, kad mes e, rengiamės susidarti dėl privalomo sprendimo šiuo aspektu. Na ir galiausiai buvo priimta sprendimų dėl miškininkystės tropinių miškų, tvarios, tvaraus tropinių miškų E, vystimo. Visą tai buvo techninė konferencijos dalis. Taip pat priimta daug e, kitų sprendimų. Tačiau e, norėčiau dar pabrėžti vieną aspektą, vieną dimensiją, kuri yra lygiai tiek pat svarbi mūsų siekiai nuo pat pradžių. buvo susiję su tuo, kaip atgaivinti pasitikėjimą procesu ir vėl e, vėl atgavinti skaidrumo principus. Ir atrodo, kad e, tie technokratiniai, technokratiškai atrodantis sprendimai kalba patys už save. Mes pademonstravome, kad net sudėtingų metu pavyksta pasiekti susitarimų. E, pasitikėjimo didinimo klausimas. E, e, konferencijos rengimo klausimai yra kitas dalykas. Mūsų įkvėpė čia ES veikimo būdas ir pirmą kartą mes panaudojame pirmininkavimo triulės principą. Tai yra Lenkija, Lenkijos, Peru ir Prancūzijos pirmininkavimą įvedėme. Ir visi susitikimai su sekretoriatu, kurie paprastai vyksta kasdien, kartais net ir ne vieną kartą per dieną. Taigi visus šios posėdžius mes kvietėme būsimas pirmininkaujančios šalis, tai yra Peru ir pirmi, Prancūzijos atstovus, kad jie galėtų aktyviai juose dalyvauti. Taip pat jų atstovus kvietėme ir, ir į e, prezidiumo posėdžius E, tai yra sekretariato ir geografinių grupių posėdžius, kurie vyksta keletą kartų per savaitę. Ir yra skirti tam, kad būtų galima e, nustatyti, kokia pasiekta pažanga vykstančiose darybose. Taigi, e, tokiuose posėdžiuose atstovaujamos visos geografinės grupės ir tose posėdžiuose dalyvavo taip pat ir busimųjų konferencijos rengėjų atstovai. Taip pat nusprendėme pakviesti procese dalyvauti kai kuriuos ministrus. Tai irgi tam tikra naujovė. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie klimato finansavimą, klimato kaitos, klimato politikos finansavimą, darybas dėl žalos ir nuostolių mechanizmų mums padėjo ministrai, pavyzdžiui, finansavimo klausimų mums padėjo ministrė Lidegard iš Danijos ir ministras Kivanų iš Ugandos dėl žalos ir nuostolių. Mums padėjo Lena Ek iš Švedijos, buvusi Europos parlamento narė. Ir vienas pietų Afrikos ministras. Kalbantis e, apie naująjį sustarimą, mums padėjo Timas Graseris iš Naujosios Zelandijos ir ponas Bala Krišna iš Singapūro. Man atrodo, kad tas faktas, kad mūsų e, diskusijose dalyvavo nemažai ministrų, tiek europiečių, tiek kitų, įskaitant taip pat ir Suomijos ministrą, kuris pagyvino diskusiją apie tai. kaip miškininkystė, miškų sektorius gali prisidėti prie emisijų mažinimo. Na ir e, tų aplinkos apsaugos ministrų pagalba prisidėjo prie tų rezultatų, kurios apibūdina tų priimtų sprendimų skaičius. Bet to pats faktas, kad mums pavyko gražinti pasitikėjimą pačiu procesu yra taip pat labai svarbus laukiant to didžiojo finalo Paryžėje po dviejų metų. Nes tik turint pasitikėjimą ministrais ir darybininkais, pasitikėjimą, kad šis procesas įtraukia visus, yra skaidrus, bus įmanoma pasiekti susitarimą Paryžiuje. Na ir mes esame tvirtai įstikinę, kad taip yra. Manau, kad e, tiek turiu pasakyti, mielai pasiklausysiu jūsų komentarų ir atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Pone Korolecai, aš matau, kad porą žmonių nori pasakyti, e, ponas Bas Eichhaut ir ponė Estrela. E, kas kiti nori pasakyti, prašau, pakelkite ranką. E, manau, kad ponas Gerė, ponė Gerek nori pasakyti ir mes pradėsime nuo pono Baso Eichhauto. Ačiū, ponė pirmininkė, pirmiausia norėčiau patikoti ponui Korolecui. Kartais mūsų nuomonės skiriasi ir kartais mes Twitteriu keičiamės nuomonėmis. Ir aš norėčiau padėkoti, kad jūs atsiliepėte į mūsų žinutės. Na, bet kokiu atveju aš norėčiau padėkoti jums už tai, kad jūs, o bet kokiu atveju, kad baigėte šią e, konferenciją. Ir šeštadienį įvyko šis uždarimas. Ir a, e, tikrai e, jisai paliko mums didelį įspūdį. Tai norėčiau pasveikinti jūsų tuo. Aš norėčiau tik vieną klausimą. Nes Kaip žinoma, Varšuvoje vyko sudėtinga konferencija tiek tarptautinių požiūrių, būtent dėl to, kad mes kalbėjome apie kitas besivystančias valstybės, kurios, e, tikliau, išvyščios šalis, kurios nelabai prisideda prie šio proceso, Japonija ir Australija, pavyzdžiui. Aš norėjau tik tai pasiaiškinti, kasgi atsitiko su jūsų funkcijomis kaip e, ministro funkcijomis, tai būtent jūsų pareigomis ir e, kokią, kokias pareigas jūs dabar turite po šito viršūnių susitikimo klimato klausimams spręsti. Ir kągi tai reikštų, nes jūs esate atsakingas dabar už klimato e, politikos strategiją. Ir man būtų įdomu sužinoti, tai kas, kaip pasikeitė jūsų vaidmuo. Aš maniau, kad svarbiausia diskusija dabar yra e, susijusi su tuo, kad, e, kad mes vis dėlto turime atkreipti dėmesį į šitą žalą ir nuostolius, į, į žalos atlyginimą, į finansavimą. Mes šitą diskusiją vėl atidėjome. Bet aš manau, kad Peru tikrai grįžtis klausimas ir Paryžiuje grįžtis klausimas į darbo atvarkę. Bet mano klausimas būtų susijęs daugiau su būtent darbo atvarkė Paryžiuje, su, su strategija Paryžiuje. Taigi kaip, kaipgi jūs vanote formuoti šią strategiją nes COP apskritai struktūra leidžia mums atidžiau nagrinėti šios klausimus. Ir jūs, Europos Sąjunga, turite dabar planuoti 2014 metų strategiją. Tai būtent nes jūs žinote, kas yra sutarta dabar ir jūs turite gyventi Durbano strategiją. Na, 5 straipsnė kalbame apie Hmm. apie emisijų mažinimą. Ir iš esmės ES tai bando įgyvendinti savo ryštingus tikslus ir žinoma, tai yra aiškus e, raginimas jums e, vis dėlto kelti aukštesnius tikslus ir siekti tų tikslų. Ir man įdomu būtų pažiūrėti, kaipgi jūs šitą 50 straipsnį įgyvendinsite kaip, kaip ES atstovas. Po 2020 metų, žinoma, valstybės, e, ša, valstybės narės yra raginamos imtis veiksmų, e, būtent pirmąjį 2015 metų ketvirtį, čia atsižvelgiame į patį į patį darbo procesą, nes 2015 metai vis dėlto yra rezervuoti e, rinkimams Junktinės Amerikos valstijose, nes Junktinės Amerikos valstijos galbūt galėtų e, įsitraukti šį procesą, e, bet 14 metais pristatėme 2013 metų diskusiją, tai būtent ir bus formuojama ES politika. Ir čia būtų gerai vis dėlto atsikreipti į tai dėmesį, kad e, kai kurios valstybės vis dėlto imtųsi vykdyti savo įsipareigojimus. Jūs, e, na, kaip e, pasiuntinys, kaip atsakingas asmuo šio klausimu, galbūt turėtumėte imtis ryštingesnių veiksmų, būtent iškelti šį klausimą 2014 metų ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime. Taigi, kaip būtų galima įgyveninti tos e, konferencijos tikslus? Ačiū. Mes Aihot, Edita Strela. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis atvyko ir kad pateikė tą informaciją. Dėl konkrečių rezultatų, kurie buvo pasiekti COP19 konferencijoje, reikėtų kalbėti apie tai, ar stiklinė pilna, ar e, pusiau tuščia. Taigi, ar tie rezultatai, ar yra pakankami, ar mes pasiekėme to, ko siekime, o galbūt iš tikro stiklinė yra pusiau tuščia. Visą tai priklauso nuo požiūrio. Aš manau, kad buvo ir teigiamų, ir neigiamų aspektų vertinant šią konferenciją. Aš maniau, kad, manau, kad visi dėl to sutiktų. Dabar aš pakalbėsiu apie neigiamus aspektus. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žodžiai kartais yra, yra svarbus, tačiau kartais jie išreiškia labai svarbius dalykus. E, labai svarbu e, atkreipti dėmesį nu, nuo indėlio, daryti skirtumą tarp indėlių ir tam to entuzijazmo ir noro. Kitas dalykas, tas faktas, kad ne tik tai ES, bet ir kitos valstybės parodė mažiau ryšto šioje konferencijoje, tai reiškia, kad e, mes sulaukime netoko tokių palankių rezultatų. Kitas dalykas. 30 procentų mažinimas CO2 kaip tikslas iki 2000 20 metų. Diskusija šiuo klausimu vyksta jau senokai. Parlamentas šiuo, dėl šio tikslo seniai yra išreiškę savo nuomonę. Todėl reikia priimti konkrečius sprendimus siekiant aiškiai suformuluoti kelio gairias iki šio tikslo. tarybų e, metu, e, sakėte, buvo susitarta, kad iki 14 metų reikėtų susitarti dėl 15 metų pirmąjį ketvirtį e, darysimo įnašo. Reiškia, ruoštis reikia iki 14 metų konkretiems žingsniams. Kitas dalykas, kokių konkrečių žingsnių turėtų imtis valstybės narės. Labai svarbu, žinoma, iki 2010 metų suformuluoti aiškus planus, tikslus. Taip pat, žinoma, yra ir, yra ir teigiamų dalykų, tačiau pratesiu savo mintis apie neigiamus. Reikia būlestauti, kad Japonija ir Kanada ir kitos valstybės turėtų vaidinti e, konstruktyvesnį vaidmenį. Galvojant apie Monrealio susitikimą, bet to Kanada yra labai įsitraukusi į e, Mm, tuos ankstesnius įvykius, tačiau dabartinėme COP šitos valstybės nedalyvavo taip aktyviai. Finansavimo klausimas šioje konferencijoje buvo aptariamas ir tas klausimas visuomet keldavo labai daug problemų. Būtent šios konferencijos metu pavyko pasiekti tam tikrų apčiuopiamų palankių rezultatų finansavimo tema Vis minėjote e, klimato kaitos žalįjį fondą, taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad buvo susitarta iš esmės dėl ilgalaikių finansavimo priemonių ir taip pat buvo tas finansavimo klausimas siejamas su e, miškų kirtimo problema. Taip pat buvo susitarta dėl 80 milijonų eurų. Aš manau, kad ES ir toliau turėtų vaidinti e, aktyvų vaidmenį, siekti ambicingesnių tikslų ir taip pat ES turėtų e, siekti, kad būtų priimtas galų galę sustarimas Paryžiuje. Aš pasigendu tam tikrų ženklų kad e, patvirtinančių, kad tikrai einame tinkamu keliu. Jeigu grįžčiau prie savo šalies, Portugalijos pavyzdžio, kuri yra e, trečioje vietoje tarp pramonės valstybių, išsivyšusių valstybių pagal tai, kokį dėmesį skiria atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimui, tačiau kurioje dėl krizės padarinių uh, Tiesiog buvo pamesta kryptis mūsų šalyje, nukrypta nuo kelių, kadangi nevyriausybinės organizacijos tiesiog nusprendė atsis, atsisakė dėrėtis toliau. Ar jūs manote priežasčių, dėl ko taip atsitinka, kodėl taip drastiškai pasilgė nevyriausybės organizacijos. Dėkuoju, Estrela. O dabar Adam Girek, o po to Szymanski. Dziękuję bardzo. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno. Ačiū. Aš suprantu, kokia buvo sudėtinga konferencija ir tos temos, kuris buvo aptariamos, buvo labai jautros ir sudėtingos. Aš taip pat suprantu, kad kai kurios besivystančios šalis arba turtėjančios šalis atsižvelgia šias problemas būtent nagrindėdamos klimatą politiką. Ir todėl susitarime su daugybė konfliktuojančių interesų tarp įvairių valstybių. Aš nenorėčiau minėti tuos neigiamus aspektus. Aš, aš manau, kad kiekviename raunde, kiekvienoje diskusijoje galime rasti teigiamų aspektų, jos turi būti vertinamas atsižvelgiant į teigiamus aspektus. Tačiau aš norėčiau priminti, ponė Estrelai, kad e, Europos tikslas yra tris kartus po 20 mažinimas. Tai būtent tai yra mūsų diskusijų pagrindas ir, ir mes Varšuvoje kaip tik tai aptarėme šį tikslą, kaip mes jį pasieksime. Taigi mes turime prisiminti, kad tai yra mūsų tikslas ir, ir jis turi būti aptariamas būtent e, klimato e, teisingumo e, kontekste. Na, čia būtent e, kalbant apie mūsų intervencijas į kai kurias ekonominės rytis, mums reikia lėšų. Kaip jau ministras sakė, mums reikia lėšų, kad mes galėtume atlikti atitinkamus e, e, pristaikymo priemonės, kad nebūtų tokių tragedijų, kokios iš ištiko Filipinus, kad būtų su jomis kovojama. Aš manau, kad ir Portugalijoje buvo panašių tragedijų. Todėl mes turime būti kritiški. <clears throat> Mes turime rūpestingai pasverti visus už ir prieš argumentus, e, būtent e, kalbėdami apie mūsų ryštą, apie mūsų norą pasiekti savo tikslus. Aš manau, kad e, Būtent Varšuvoje buvo pasiektas sustarimas dėl miškininkysės politikos. Tai tikrai didelis pasiekimas, mes žinome, kad e, neturėjome tokios panašios politikos pasaulyje ir aš manau, kad tai yra tikrai teigiamas šios konferencijos aspektas, tai yra labai svarbus žingsnis, mes, mes e, turime išlaikyti savo pasaulio plaučius funkcionuojančius. Manau, kad tai yra tikrai teigiamas aspektas ir šalis e, sutarė šio klausimo. Ir norėčiau pasidžiaugti šio pasiekimu. Ir aš turiu klausimą. E, ponai ministrui norėčiau paklausti. Dabar mes kaip tik stengiamės e, pasiekti naują e, Kyoto protokolą, parengti tokią naują Kyoto susitarimą, būtent Paryžiuje. Ir ar, ar gali būti išplėsti šio, šio susitarimo uh, taikymo sritį. Bet visų pirma, mes turime įvertinti patį Kyoto susitarimą. Taigi, kokia dabartinė situacija yra. Kai ar, buvo analizuotas šitas susitarimas. Nes, pavyzdžiui, mano šalis penkis kartus viršijo kriterijus, kurie buvo sutarti Kyoto susitarime. Todėl kyla klausimas, kasgi bus su tomis valstybėmis, kurios nori mažinti emisijas. Kokia situacija yra tose valstybėse? Ar jūs aptarėte tai Varšuvoje? Nes jeigu mes e, pradėsime kalbėti Paryžyje apie emisijų mažinimą, tuomet mes turėtume pradėti nuo pat pradžių. Turime pradėti nuo Kyoto. Ačiū. Ačiū, pane Šimanskiai. Ačiū už tai, kad suteikite man žodį. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui ministrui už jo didelį indėlį ir jo pranešimą. Labai gaila, kad jisai ne, nebeina šių pareigų, bet jisai vis dar atsakingas už klimato kaitos politiką. Na, bet būtų labai smagu buvę, jeigu jis būtų išlikęs ministru. Aš prisimenu, kai jūs atvykote kaip ministras į mūsų komitetą ir tikrai padarėte man puikų įspūdį. Jūsų nuomonė, jūsų idėjos tikrai rado atgarsį mūsų kolegų gretose. Taigi ir jūs esate kai kurių idėjų e, autorius ir e, e, teigiate, kad Varšuvos konferencijos tikslai čia jie yra, su, jie yra susiję ne su įsipareigojimais, ne su indėliais. Jūs tiesiog apžvelg, pabrėžiate tą pasaulinio susitarimo aspektą Nes būtent tai yra e, mūsų visos klimato kaitos politikos pagrindas šis susitarimas. Jūs e, stengiatės e, panaikinti įvairias kliūtis Europoje. Jūs taip pat kalbėjote apie prekybos liberalizavimą, Jūs taip pat kalbėjote apie e, brangę energiją ir apie pigę energiją už e, būtent brangę energiją Europoje ir kitokias priemonės, kurių taikomas energetikos rytyje už, už Atlantėje. Visos šalis uh, pareiškia, kad yra skirtingas išsivystimo lygis ir kad skirtingos valstybės skirtingai teršia aplinką. Ir kai kuriuose valstybėse yra skirting, skirtingas e, statistika, būtent kalbant, kalbant apie emisiją. Na, pavyzdžiui, Kinijoje 3 tonos vienam asmeniu tenka emisijų, tai būtent anglės e, dvideginio, Vokietijoje 9 tonos, Lenkijoje vėl tas skaičius yra kitoks. Taigi, e, Mano klausimas būtų toks, ar Varšuvoje buvo kažkokių signalų, kažkokių ženklų, kad e, bus priimta kažkokių sprendimų remiantis atitinkamais kriterijais. Mes dabar uh, E, reikalaujame kažkokių įsipareigojimų iš valstybių narių, bet nenusatyti kažkokie kriterijai. Taigi būtent mums reikia tokių kriterijų, kad galėtume vis dėlto atsižvelgti į įvairių šalių skirtingą situaciją. Na, prisiminkime Varšuvoje, čia Japonija, Kinija, Kanada. Jos e, nesutarė tinkamais klausimais ir bus sudėtinga pasiekti tokį bendrą sprendimą Paryžėje. Jeigu Kinija Paryžėje pasakys, kad sumažins savo emisijas 10 procentų, tai ar jūs džiaugsitės, ar jūs busite šokiruotas, ar supyksite, ar galbūt nustepsite. Taigi, kokia bus jūsų reakcija? Atsižvelgite dabartinę situaciją, nes, žinoma, bus daug įsipareigojimų, e, bus daug sustarimų. Aš pats esu Lenkas ir aš norėčiau kreiptis į jūs, norėčiau e, protestuoti, kritikuoti dabartinius sprendimus. Aš manau, kad mes turėtume neneigiamai kalbėti apie mūsų pasiekimus. Mes daug investuojame Europoje, mes daug jau pasiekėme. Mes taip pat investuojame į anglies energiją, bet tai yra kitokios investicijos. Taigi. Mes turime žiūrėti į socialinį kontekstą, nes anglies, tai yra iš anglies deginimo išgaunama energija yra pigesnė. Taigi būtent mes turime atsižvelgti ir į tuos aspektus, kurie labai svarbus. Tai būtent e, socialinius, nes dabar e, e, namų ūkiai apie 40 procentų savo pajamų išleidžia energetikai. Taigi, mes jau šį rytą girdėjome, kiek mes lėšų už ES ribų investuojame, būtent, kad mes importuotame iškastinį kūrą į Europą. Ir pažiūrėtume, kaipgi mes e, turėsime pagerinti šią situaciją. Mes neturėtume baksnuoti pirštais vieni į kitus, e, na, bet kokia atveju dėl klimato diskusijų visada tai baigėsi. Mes turime pažiūrėti, kas mūsų vienyje. Ir aš manau, kad jūsų valstybė narė, e, tai būtent. Uh, yra e, energetikos rūšis naudojama, kur, sakėjim, kitos valstybės e, nesutinka su tuo. Taigi būtent mes turime pažiūrėti, kokie skirtumai tarp mūsų yra, bet tas, tas diskusija su klimatu, dėl klimato turėtų būti vystoma ir toliau, kad galėtume išsiaiškinti dabartinę situaciją. Na, kalbėtojų sąrašas baigtas, bet, e, ponia Sonika, jums žodis, ką tik atvykote ir, ir galbūt negirdėjote, ką pasakė ministras. Vis tiek norite gal pasakyti. Panie Przewodniczący, chciałbym, żeby pan minister Korolec. E, ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą ministrui. Lenkija yra kaltinama dėl to, kad jie per daug investuoja į akmens anglį ir taip lėtina pažangą Europoje. Norėčiau paklausti, ar tiesa, kad Vokietija sudegina trigubai daugiau akmens anglijas negu Lenkija? Ar tai yra tiesa? Ir ar tiesa, kad CO2 emisijos Vokietijoje didėja priešingai negu Lenkijoje? Ar tai yra tiesa? Vielen Dank. Ich weiß nicht, Herr Sonik, ob Sie... Dėkuoju. Kai pasirašėme koalicijos sutartį, mes susitarėme iki 30 metų sumažinti 60 procentų teršalų. Taigi toks būtų atsakymas. Man buvo malonu diskutuoti Lenkijos senate su parlamento E, delegacijos nariais, dalyvavome šioje diskusijoje, ši diskusija buvo puikiai. Aš manyčiau, kad mums reikėtų dažniau diskutuoti. Tuomet pasakydamas sakiau, kad kiekvienas be kitako ir vokietis supranta, kodėl akmens anglies gaminama energija Lenkijoje yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Mes žinome, kodėl taip atsitiko ir todėl diskusijose pirštų rodimas vieniems į kitus visiškai nepadės. Tai e, tiesiog paaštrintų mūsų diskusijas ir nenueitume niekur. Todėl aš puikiai suprantu, pirmininkė, į jūsų padėties sudėtingumą mes turime formuoti, formuluoti tikslus ir galvoti, kaip juos uh, įgyveninti. O centralizuoto šildymo sistema Lenkijoje yra taip pažengusi, aš jau apie tai kalbėjau, kad ją būtų galima nusižiūrėti ir kitoms valstybėms. Dziękuję panie przewodniczący. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu atsakymti į klausimus pagal tai, kokia tvarka jie buvo pateikti. Pirmiausia, norėčiau Jūs patikinti, kad vakar oficialiai Lenkijos vyriausybė pasikeitė ir dabar Mačiai Grabovski tapo o, mūsų užsienio e, aplinkos apsaugos ministru ir dalyvavo pirmajame tarybos posėdėje ir buvo įsteigtas naujas postas, e, kurio atstovas, šit, tas pareigas vykstysiu aš, aš būsiu aplinkos saugos ministerijoje generalinis sekretorius ir būsiu atsakingas už klimato politiką, kurią vykdys Lenkijos vyriausybė. Aš manau, kad tas sprendimas yra labai optimalus, kadangi asmuo atsakingas už šį procesą globalių mastų turi būti labai aktyvus, ypač palaikant kontaktus su konvencijos sekretoriatu ir taip pat rengiant tos uh, E, globalios konferencijos e, susitikimus. Aš puikiai suprantu, kad energetikos politikai reikės skirti labai daug dėmesio. Mes dabar įgyvendiname vandens e, aprūpinimo vandeniu politiką, taip pat keičiame atliekų politiką ir priimami nauji teisės aktai dėl skalūnų dujų išgavimo. Ir naujas ministras Grabovski turės spręsti tuos vidaus klausimus, o tai, kad buvo numatytas ministerijoje postas aplinkosaugos klausimų koordinavimui ir tai, kad aš buvau paskirtas į šį postą, manyčiau, yra sveikintinas dalykas. Aš, žinoma, dalyvausiu pagal savo išgalės tarptautinėje diskusijoje ir žinoma dalyvausiu konvencijos veikloje kaip viso proceso pirmininkas. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už pų Varšuvos konferencijos darbo įvertinimą. Ir norėčiau pasakyti, kad iki konferencijos Lenkija buvo įvardima kaip valstybė, kuri tiesiog silpnina Europos Sąjungą, kliudo įgyvendinti tam tikrus procesus, tačiau vis dėlto, kai konferencija pasibaigė ir kai praėjo po konferencijos viena para, mes e, grįždami prie tų mintimis, prie tų naktinių debatų ir diskusijų vis dėlto supratome, kad mes dirbame labai ryštingai. Lenkija buvo labai ryštingai nusiteikusi tęsti šį procesą, užbaigti numatytus darbus ir ji nori tiesiog vadovauti šiam procesui iki Paryžiaus konferencijos. Ir mes norėtume, kad Paryžiuje būtų sukurta papildoma pridedamoji vertė ir kad visos 194 valstybės susitartų dėl tokio susitarimo Paryžiuje, kurį pasirašytų visos 194 valstybės. Mes jau turime karčios patirties, prisimindami pirmąjį Kyoto susitarimo protokolą ir taip pat sukopėme dar blogesnės patirties įgyvendindami antrąjį Kyoto protokolo uh, laikotarpį Australija ir kai kurios Europos valstybės iš esmės pagamina 40 procentų visų išmetamų teršalų pasaulyje. Todėl mums tenka didžiulė atsakomybė ir iššūkis imtis ryštingai šito darbo, o tai reiškia, kad mums reikalingas planas. Limoje, manau, mums pavyks parengti pirmąjį susitarimo projektą ir apsispręsti dėl to metodo, kaip bus siūloma e, pristatyti savo e, įnašą iki 15 metų pirmojo ketvirčio, kad dar liktų pakankamai laiko pasi, parengti susitarimą. Paryžiui, kad Paryžiaus konferencija būtų sėkminga. O kalbant apie ES uždavinius, reikėtų pasakyti, kad mes turėtume pradėti savo apmąstymų periodą arba etapą dėl to, kokį indėlį gali nešti ES. turime pagalvoti apie mūsų ambicijų lygį, ar kaip mes pasieksime savo tikslų, kokį indėlį įneš į bendro tikslo įgyvendinimą atskiros valstybės, tai yra labai svarbus klausimai, kuriuos reikėtų išspręsti per tą apmąstymo laikotarpį, kuris truks vienerius metus. Per tuos vienerius metus mes turėsime pateikti savo pasiūlymus dėl savo indėlio, tai yra iki 15 metų pirmojo ketvirčio. Taip pat reikėtų pagalvoti apie mūsų tikslus iki 20 metų. Šis klausimas yra taip pat pagristas, kadangi kuo daugiau mes e, suderinsime savo tikslus su tarptautinė bendruomenė, tuo lengviau bus įgyvendinti mūsų tikslus po 20 metų. Diskusijose dėl įnašo dydžio iki 20 metų bus labai svarbu apsispręsti, kadangi antrajame Kyoto periode dalyvaus tik tai trečdalis valstybių, maždaug 160 e, valstybių yra nelinkusios dalyvauti antrojo periodo planų įgyvendinime. Todėl reikėtų mums labai aiškiai apsispręsti dėl mūsų tikslų lygio. Bet e, Šiuo klausimu Bonoje vyks dar atskiras susitikimas kitų metų viduryje ir mes pamanysime atsakyti į šiuos klausimus būtent Bonoje. Taip pat norėčiau nepritarti ponios Estrela pasisakymui. Jūs sakėte, kad e, tiesiog požiūrio keitimas ir požiūrio į įnašus keitimas yra nepriimtinas. Varšuvos sprendimai visiškai sutampa su Durbano e, sprendimais. Durbane buvo pasakyta, kad mums reikėtų paieškoti 15 metais naujo susitarimo matmens. Susitarimo, kuris galėtų įtraukti visas valstybės. Ir todėl tą savoką contribution mes pakeitėme, ji dabar tinka ir besivystančioms ir išsivystučiosioms valstybėms. Šia prasme viskas atitinka Durbano sprendimus O jeigu mes ieškotume kitokios savokos, atsižvelgiant į atskirų šalių grupių interesus, tai reikštų, kad mes sutiktume su skirtingo lygio ir pobūdžio įsipareigojimais. O mums reikalingas toksai sustarimas, kuris būtų tinkamas visiems ir būtent ta savoka contribution mūsų manimų yra pagrįsta, tinkama, jinai leidžia suformuluoti konkrečius tikslus. Varšuvoje buvo sutarta, kad reikia susitarti dėl tam tikro vardiklio, kuris tiesiog mus vienytų, o ne skaidytų. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie miškų politiką, energijos e, veiksmingumo politiką, atsinaunančius energijos šaltinius. Tai galėtų būti ir mokesčiai už CO2 e, teršalus. Visa tai gali būti savotiškos formos valstybių įnašas į klimato kaitos mažinimą. Ir Tai reiškia, kad mes nelabai ar surasime bendrą vardiklį, kuris tiktų visoms valstybėms. Yra labai dėlių valstybių, yra ir tokių, kurios yra du kartus mažesnės negu Bruselis. Todėl negalima visų valstybių matuoti vienu matu. Dėl tų 30 procentų mažinimo tikslo. Politinis sprendimas Europoje buvo jau priimtas, ir mūsų 30 procentų, laipsnių, procentų mažinimo tikslas yra mūsų pasiūlymas darybose. O rengiant globalų susitarimą reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad kitos valstybės taip pat turėtų dėti panašias pastangas. 2007 metais mes pateikėme tokį siūlymą ir visi remiasi šiuo ES pasiūlymu, iš esmės jo kas kart nereikėtų kartoti. O dėl to finansavimo ir fin, finansavimo indėlio prisitaikymui skirtų lėšui šimt 100 milijonų yra, esame numatę. Ir turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi tam tikrais pasiūlymais, kurias pateikė Junktinė karalystė, Norvegija, JAV, Koreja, Japonija. Viena, vienašališkai Švedija, Vokietija, Suomija ir Niderlandai. Mane labai sužavėjo jų pasiūlymas arba jų pasiūlymo uh, savanoriško pasiūlymo dosnumas. Žinoma, tai didelis finansinis įnašas siekiant įgyvendinti mūsų bendrą klimato politiką. Norėčiau padėkoti kolegai Gerek už jo klausimą. Ir pasakyti, kad svarbiausias uždavinys derintis dėl Paryžiaus susitarimo bus bandymas išvengti pirmojo Kyoto protokolo baigties. Svarbu, kad nebūtų atskirtos valstybių grupės į besivystančias ir išsivyščiusias galvodami apie 100 procentų globalių e, emisijų mes negalėtume skirti, skirstyti jas į 30 ir 70 procentų, tačiau mums reikėtų paieškoti tokio metodo, kuris būtų prieinamas ir tinkamas visoms šalims. Ir jeigu pažvelgtume į konvenciją, kuri buvo pasišta po Rio, tai reikėtų prisiminti, kad konvencijos tikslas buvo mažinti emisijų kiekį ar stabilizuoti jų išmetimus. Tačiau kita vertus e, konvencija siekia užtikrinti ir tvarų vystimasi ir kovoti su skurdu. Tai buvo svarbiausi konvencijos tikslai ir būtent dabartinį susitarimą reikia suformuluoti taip, kad būtų galima atsižvelgti ir į Europos ribati JAV, Rusijos, Kinijos, Indijos ir kitų valstybių interesus. Tai labai sunkus uždavinys tenkantis mums. Siekiant įgyvenyti šį uždavinį būtinas pasitikėjimas vieni kitais. Taip pat buvo kalbėta apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį vykstant konferencijai Varšuvoje. Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kurios e, dirba aplinkosaugos srityje, yra labai svarbios, kadangi jos uh, teikia rekomendacijas vyriausybėms, taip pat daro jiems spaudimą. Aš norėčiau pasakyti, kad kai kurios nevyriausybės organizacijos ir jų asociacijos tiesiog pareiškė, kad Varšuvoje susitikimas būsęs e, e, pasmerktas žlugimui Tai jos padarė po 20, 24 valandas, toms valandoms likus iki konferencijos. Tačiau kai kurios nevyriausybinės organizacijos netgi išvyko iš konferencijos po dviejų dienų, nelaukdamas tos konferencijos pabaigos, apgalėstaudamas, kad jokių rezultatų nebuvo pasiekta. Manau, kad toks elgesys yra, e, kalba pats už save ir čia komentarų nereikia. Čimanski. Sutinku su tuo. Tuo labiau, kad aš apie tai kalbėjau anksčiau lankydamasis šiame komitete. Kad e, pirmiausia, mums reikia siekti globalaus susitarimo. Tokio, kurį galėtų pasirašyti ir ratifikuoti ir kitos išsivyšios valstybės, ne tik tai ES ir besivystančios valstybės, bet išsivyščios valstybės. Kadangi e, JAV ir už Atlanto esančios valstybės vis dar moka nedidelę energetikos kainą ir svarbu parodyti, kad kitos valstybės pasiektų mūsų pavyzdžių. Ir jeigu JAV, pavyzdžiui, toliau imsis eksploatuoti skalūnų dujų pramonę, tai ji apskritai taps nepriklausoma. Tai yra tam tikro pobūdžio revoliucija, kuri leis JAV tapti nepriklausomai. Visų pirma, sumažinti energetikos kainas ir taip pat sumažinti teršalų e, kiekį, kuris e, yra du kartus kol kas didesnis negu mūsų paskelbtos mažinimo ambicijos. Taigi energijos suvartojimo sektoriuje reikėtų kalbėti apie tai, kad kiekvienas investuotas doleris atneštų bent 2 dolerius naudos kitose valstybėse. Taigi, kai mes kalbame, kai kalbame apie globalią ekonomikos krizę, iš tikrųjų tai nėra e, pasaulinė krizė, tai yra Europos krizė, kuri apėmė visą Europos pramonę, turi būti tinkamai vertinta. Aš taip pat norėčiau atsakyti į Soniko klausimą. Neturiu konkrečių duomenų apie atskirų valstybių emisijas, tačiau šitą klausimą galime pateikti komisijai, paprašyti, kad jinai pateiktų statistinius duomenis apie atskirų valstybių emisijas ir apie tai, kur emisijos yra mažinamos, kur jos uh, didėja. Ir taip pat galbūt galėtų komisija pateikti statistiką E, kurioje, kurie atsispindėtų emisijų kiekis pagal BVP pagal e, arba emisijų kiekis tenkantis vienam gyventojui. Aš neturiu išsamios informacijos apie atskiras valstybės ir tiesiog nenorėčiau savo atsakymų įnešti sumaišties. Manyčiau, kad Europos komisija kaip nepriklausoma institucija galėtų pateikti statistiką apie pastarųjų dviejų, trejų metų raidą valstybėse narėse. Tokia statistika būtų e, įdomi, o aš pats e, norėčiau susilaikyti nuo konkretaus atsakymo. Dank, e, Herr Minister. Ačiū, ponė ministra, už paaiškinimus. Na, mes galime pakartoti e, teravat, teravat valandės 2019 metais ir, e, ir 2012 metais už rudos anglės buvo pagaminta tiek, tai, tai būtų 9 teravat valandėmis sumažėjo e, šitas energijos gamyba. Nors tuo metu buvo e, sustabdytas atominės elektrinės Vokietijoje. Taigi būtent e, šiomis elektrinėmis, būtent e, deginančios rūdai Anglija buvo e, kompensuotas energijos trūkumas. Na, jūs galite dar patikslinti, jeigu norite. Komisija. Thank you and thank you for the opportunity to come back on. Ačiū už galimybę pasisakyti. Jeigu pažvelgsime iš tiesų į CO2 išmetimus, paskalbtus visai neseniai Europos aplinkos agentūros. Dešimtajame ataskaitos straipsnėje pamatysime emisijų profilius e, visų valstybių narių. Ir vienas iš pavyzdžių yra, kad pokytis Vokietijoje emisijų nuo 9 iki 11 metų buvo 2,9 procento. Galiu pateikti pavyzdžių, kas vyko ir kitose valstybės narėse, bet tie duomenys yra viešai prieinami e, ir juos galima rasti Europos valgos agentūros tinklalapyje. Ačiū. Dabar e, baigėme diskusijas. Galbūt galėsite e, tarpusavį dar aptarti likusius klausimus. Manau, kad atmosfera mūsų darbo buvo puikiai. E, nu, iš tikrųjų, e, su klimato kaita mes turime kovoti, tai iš tikrųjų mūsų svarbiausias dalykas. E, Ir mes 500 e, e, milijonų ES gyventojų turime užtikrinti tiek ekonomiškai, tiek ekologiškai vertingą e, gyvenimą. Taigi, galbūt skiriasi kai kurie niuansai mūsų supratime apie klimato kaitą. Bet, bet ko čia, ko, ponia Korolesai, aš jums linkiu daug sėkmės artimiausiais mėnesiais, artimiausiais metais jūs naujame darbe. Ir, ir šitoje pirmininkavo trijulėje e, e, Paryžiuje, galiausiai jūs tikiuosi sulauksite sėkmės, nes e, mums reikia tikrai teigiamų sprendimų ir galutinių rezultatų. Na, iš tikrųjų 3,7 laipsniai dabar grėsia mums būtent, kad tiek atšilus mūsų klimatas, mes 2 laipsnius numatėme, kad tiek gali pakilti E, pasaulyje temperatūra. Taigi e, mes turime laikyti šio tikslo, taigi ačiū už tai, kad atvykote ir, kaip jau sakyta, sėkmės, ištvermės artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais. Jetzt geht's weiter. Taigi, tęsime darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Ir man labai didžiulis malonumas diskutuoti su, su kolegomis. Pana Žanoni, pavyzdžiui, yra pas mus salėje. Na, mes kalbėsim ne tik su, koleg su kolegėmis, bet ir su kolegomis tai ir keisimės dabar nuomonėmis su komisijos atstovais, e, būtent e, EFSA e, tarnybos nagrinėjama tema, tai būtent apie genetiškai modifikuoti gyvūnai. Taigi norėčiau pasveikinti kolegas iš komisijos, o vėliau suteiksiu žodį kitai kolegijai. Pone Puliai. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši tema, kurią jūs norite padiskutuoti, yra labai svarbi dėl politinių aspektų, bet taip pat ir mokslinių aspektų. Europos Sąjunga jau tapo įprasta teikti pasiūlymus dėl augalų ir e, augalų medžiagos, tačiau klausimas susijęs su gyvūnais yra naujas. Tačiau jungtinėse valstijose jau kuris laikas, kaip žinote, e, vyksta tam tikrai dalykai su genetiškai modifikuota lašiša, kuri dėl tų e, modifikavimų užauga dvigubai greičiau ir e, maisto ir vaistų administracija Junktinėse valstijose yra įvertinusi viso to pavojų sveikatai. Maisto ir e, vaisto administracija yra parengusi apie tai keletą nuomonių. Tačiau ta lašiša ir Junktinės valstijose dar turi pasiekti rinką. Į taip pat e, tokia lašiša pradėta auginti veisimo vietose Kanadoje ir kitur, kitose šalise. Tačiau mums tai šiek tiek kelias nerima, šiek tiek, nes Junktinės valstijos eksportuoja daug lašišos, bet paprastai tai yra laukinė lašiša iš Aleskos. Dažniausiai ji yra konservuojama, o ūkiuose augintos lašišos eksportuojama nedaug. Paprastai tai yra lašiša iš Norvegijos ar iš Čilės. Tačiau mums reikia imtis kažkokių veiksmų, jeigu amerikiečiai pateiktų prašymą leisti vežti šią lašišą į ES arba kas, kažkas užsinorėtų auginti tokią lašišą ES. Iki šiol tokių prašymų nesame gavę. Nei parduoti lašišą e, Europos rinkoje ar ją čia auginti, tačiau mes, e, mūsų mokslinė agentūra EFSA, paprašėme parengti duomenis e, reikalavimus dėl duomenų, E, kurių reikėtų tokiems prašymams tenkinti, kad būtume pasirengę, jeigu kas nors e, staiga paprašytų leidimo tai daryti Europos Sąjungoje. Ir tokiu atveju būtų galima parengti dokumentus maisto ir maisto saugos tarnybai. Na, pirminkė, su manimi e, čia atėjo taip pat specialistų daugiau, jeigu reikėtų ką nors detaliau paaiškinti. Taip pat yra ir atstovų iš mokslinio tyrimų direktorato, e, štai sėdė ten už manęs, kuris yra atsakingas už Pegaso programą. Žinau, kad jūs esate uždavę klausimą ir dėl to, taigi jūs galėt pateikti paaiškinimų ir apie Pegaso programą. Tačiau geriausia, pirmininkė, turbūt būtų geriausia išklausyti EFSOS, kurie papasakoto mums apie reikalavimus dokumentams, jeigu būtų pateikti panašus prašymai. Mielai tai padarysime, EFSA atstovai atvyko ir mes pasinaudosime jūsų pasiūlymų suteikti jos atstovam žodį. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi laiko ir nedaug. EFSA parengė du gairių dokumentus, kurime, kuriuose yra kalbama maisto e, saugumo, saugos aspektus, o kuriame, kitame kalbame apie sveikatos apsaugą. Taigi ir viename iš jų kalbama apie e, laukinių gyvūnų paleidimą į gamtą. Taip pat ten, kur kalbama apie genetiškai modifikuotų organizmų traktavimą, mes apskritai mes taikome ir gyvūnams lygiai tokį patį požiūrį kaip į modifikuotų augalų. Visų pirma, mes atsižvelgėme į molekulinių modifikacijų pobūdį ir taip pat taikoma panašų uh, požiūrį, kai nagrinėjome gyvūnų sveikatos lygmenį, sveikatos apsaugos aspektus, taip pat į hormoninius pokyčius priklausomai nuo tų modifikacijų pobūdžio. Ir po to, kai surinkame tuos išsamius duomenis, mes galime padaryti išvadą apie toksikologinės ir e, tokios žaliavos įvertinimo e, maistui tyrimus. Taigi dabar e, jau buvo pradės darbas laboratorijose, buvo stebimas e, gyvūnų būklė, per visą laikotarpį ir buvo stebima pakankamai daug gyvūnų ir buvo stebimas jų elgesys tam tikromis sąlygomis, o tai reiškia, kad mes atsižvelgėme į įvairiausias auginimo sąlygas, ir visi šitie duomenys turi būti traukti į centralizuotą duomenų banką ir jeigu kada nors EFSA gautų tam tikrą įvertinimo prašymą, tai tuomet ji galėtų pasinaudoti šitais duomenimis. Jeigu turi konkrečių klausimų, mielai jūs atsakysiu. Dėkuoju. Kitas generalinis dekretratas, jo atstovas, galbūt norėtų kalbėti, buvo kalbėta, kad ir mokslinio tyrimų generalinio dekretrato atstovas yra atvykęs į posėdį. Mūsų tinklapyje yra pateikta informacija, jie gali pamatyti tie susipažinti, su jie susipažinti, kurie seka mūsų posėdį internetu. Ačiū, panė pirmininkė, kad leidote man pristatyti pagal pagrindinės išvadas ir mūsų prezentaciją. Na, aš pateiksiu kai kurias e, esminės e, detalės, nes nesigilinsiu į visą e, projektą. Iš tikrųjų, nedidelis projektas. Jis yra remiamas iš 7 mokslinio pagrindų programos lėšų. Nuo 9 metų rūpjūčio mėnesio iki 11 metų Liepos mėnesio vyko šis projektas, tai yra jau baigtas projektas, tai yra koordinavimas. Koordinuojamas e, e, projektas, tai reiškia, kad nebuvo laboratorijoje vykdomi tyrimai, o čia kalbama apie, apie ekonominius, apie visuomenės, e, visuomenės aspektus, būtent kaip koks yra požiūris į būtent į tos genetiškai modifikuotus gyvūnus. Na, ne, ne visi rezultatai yra pateikti tinklalapyje, bet ten yra daug, yra oficialių es, e, skaičių ir duomenų, ir, bet kai kuriuos, jeigu norėsite, galėsime pateikti jums, jeigu paprašysite. Taigi mes, e, mes e, iškeliame pagrindinę temą. E, tai būtent mes norėjome reaguoti į sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio protektorato prašymą atlikti tokį tyrimą. Ir Sonko e, generalinis direktoratas e, būtent e, paprašė, kad būtų įgyventas toks projektas. Čia, čia buvo gilinamasi į gentiškai modifikuotą produktų socialinius aspektus, būtent atsižvelgiant į pačią politiką ir kontekstą. Tai būtent teisinių teisų aktų aplinka ir socialinių mokslų bei humanitarinių mokslų e, kontekstą, tai būtent ir vartotojų požiūrį į tos genetiškai modifikuotus produktus. Taigi, kaipgi šitas e, projektas buvo vykdomas? Buvo e, daugybė seminarų suorganizuota suinteresuotams šalims, taigi būtent kalbant apie politinius klausimus, trys tokie seminarai įvyko per projekto visą eigą. E, Vokietijoje, Norvegijoje ir Junktinėje karalystėje. Briuselėje taip pat įvyko seminaras, tai čia buvo kalba apie ES politiką šioje srityje ir, ir galiausiai vienas seminaras vyko Indijoje. Ir tai būtent, siekiant išsiaiškinti požiūrį ne ES e, šalies. Būtent buvo e, išaiškinti politiniai prioritetai suinteresuotojų šalių, demonstravimo metodai buvo E, naudoti. E, komisijos buvo e, taikomas ir 2011 metais paskutinis toks seminaras vyko Indijoje. Dargi pagrindiniai rezultatai ir pagrindinės išvados ir rekomendacijos, kokios jos buvo. Pagrindinis elementas yra, kad kad e, e, turėtų būti nagrinėjamas kiekvienas atvejis atskirai, būtent tai genetiškai modifikuoto e, gyvūnų atveju, nes mes negalime viską sumesti į, į vieną puodą, tai būtent turi būti iškeliami klausimai etinių aspektų, būtent nagrinėjimas. Kitas dalykas tai yra technologijų tobulinimas, būtent vertinant ir generuojant, būtent tai yra kūrent tokius genetiškai modifikuotus E, produktus iš gyvūno. Ir siekiant išsiaiškinti, jis buvo siekta išsiaiškinti e, e, būtent ES piliečių požiūrį į šios produktus. Taigi būtent ženklinimo klausimas buvo iškeltas. Tai buvo, buvo pateikta apžvalga šių visų aspektų. Taigi etinės, etinės abejonės įvairių vartotojų, čia kalbant žemės ūkius, apie žemės ūkio sektorių, apie biotehnologijas, e, buvo e, kalbama apie galimą e, poveikį aplinkai ir buvo kalbama apie etinės abejonės. Ir ir komercializuojant šią veiklą arba įgyvendinant E, būtent tokių, aug, e, tokių produktų iš tokių augalų e, gamyba turėjo būti įvertinti etiniai aspektai ir jie turėjo būti išnagrinėti, taigi komercializavimas šių produktų buvo vertinamas atsižvelgiant į vartotojų požiūrį, kaip e, anksčiau e, buvo minėta, tai būtent e, kokios abejonės kyla, kokia reakcija, kaip, tai, kaip naudojami tie produktai. Taigi būtent šiame projekte mes žiūrėjome į tokius augalus, būtent ne tik tai, ne tik tai kaip į maisto produktų šaltinį, bet ir kitoms reikmėms naudojamas gyvūnus. Taigi mes turėjome atsižvelgti į Europos reguliavimo aplinkos kontekstą, būtent e, iš. E, iš nacionalinės perspektyvos. Taigi mes e, turėtume įvertinti galima naudą ir riziką kylančią iš tokių produktų. Taigi, šitis turėtume pažvelgti, tiksliau nagrinėti, būtent etinius aplinkosauginius ir socialinius aspektus. Taigi, taigi turėtume e, pateikti informaciją vartotojams, koks, kokia yra rizika ir kokia yra nauda susijusi su e, galimais produktais iš genetiškai modifikuoto gyvūno patekimų į rinką. Taigi, buvo, buvo kalbama apie e, tinkamus ekvivalentus, e, tai, tai būtent, kad e, naujas maistas pakeis tradicinį maistą. Taigi, va tiek apie šį projektą, mūsų išvados rekomendacijas šio klausimu. Ačiū už prezentaciją, Lina McAvin. Čia jūs iškelėte klausimą, Linda, norėtumėte pirmą kalbėti ar vėliau kalbėti? Prašau. Yeah, thank you, Chair. Unfortunately... Ačiū pirmininkė, dėja turiu 5 valandą, bet 25 išeiti, kad dar šiandien spėčiau grįžti namo į Šiaurės Angliją. Todėl reikia man skubėti į traukinį, kad spėčiau į kitą traukinį. Na visų pirma, noriu padėkoti ponui Pudlė ir komisijai apskritai, kad papasakojo apie genetiškai modifikuotą lašišą. Anglijos spaudoje rašoma, kad jau duotas pasiūlymas auginti lašišą pramoniniu mastu. E, tačiau čia taip pat cituojama ir Kanados vyriausybė, kuri yra teigusi, kad, kad e, leista tai daryti. Tuo pat metu sakoma, kad genetiškai e, modifikuota žuvis kelia pavojų. Tačiau e, Kanadoje, atrodo, nėra e, būdų pardavinėti tokią lašišą. Atrodo, kad jie leidžia tai daryti Panamoje, tačiau Kanadoje mes to leis, leisti, neleisime daryti. Aš suprantu, kad EFSA nuveikė savo darbą ir Gerai, kad kalbame apie galimą naudą ir pavojus, tačiau gali būti, kad bus kaip ir su diskusija dėl klonavimo. Daug kalbame apie maisto saugumą, ar maistas saugus ar ne, ir jeigu EFSA laikosi kai šių dalykų, tai jie atitiks, netitiks e, piliečių lūkesčių, nes reikia diskutuoti ir apie etiką, ne tik apie maisto saugą. Aš netikiu, kad genetiškai modifikuotas maistas man, mane pakeistų, man pa, e, pakenktų. Įrodymų nėra. Tačiau genetiškai modifikuotų augalų naudojimas gali pakeisti augalų savybės ir taip pat galima užkrėsti kitus dalykus, kitus e, laukus. Tai Čia nereikia vien tik tai kalbėti apie maisto saugumą, reikia kalbėti ir apie platesnius klausimus. Pavyzdžiui, maisto papildus, maisto priedus. Ką iš to gauna vartotojai palyginti su nuostoliais, pavyzdžiui, gyvūnų gerovės klausimais. Aišku, kad e, e, etikos komitetas nesutiko su klonuotais gyvūnais, nes per daug etiškų klausimų čia kyla. Todėl reikėtų galvoti ne tik apie maisto saugą, o plačiau. Na ir pagaliau. E, visuomenė skiria geniškai modifikuotos gyvūnus, kurie skirti maistui ir arba tyrimams. Aš turiu e, pasakyti, jog esu skaičiusi apie tyrimus, kurie, e, kur naudojami geniškai modifikuoti embrionai, kurie po to yra sunaikinami, e, su kuriais išbandomi tam tikri vaistai, skirti gydyti rimtoms lygoms Taigi reikia skirti šiuos e, skirtingus dalykus ar e, Pavyzdžiui, čia klonosime keulės, e, kurios bus ilgesnės, trumpesnėmis kojomis ir panašiai, ar kalbėsime tik apie mokslinius tyrimus. Todėl nereikėtų tų kelių dalykų painioti. Noriu padėkoti komisijai, tačiau manau, kad reikia platesnės diskusijos šiais klausimais. Čia nėra vien tik tai techninis klausimas, E, kurį išspręstų leidimų išdavimo komitetai ir panašiai. Man atrodo, kad kitos kadencijos metu prie šio klausimo dar teks grįžti. Vielen Dank, Linda McEwan. Nein. Dėkoju. Pilar Ajuso, mūsų kontaktinis asmuo su EFSA, pato Rosbach, Lepaš, Šliuter ir dar vienas kolega. Taigi. Ajuzo. Aš taip pat norėčiau padėkoti EFSA ir komisijai už tai, kad atvyko į šį susitikimą ir kad pasidalino mintimis šiuo klausimu. Aš puikiai suprantu, kad EFSOS uždavinys paaiškinti mums, ar genetiškai modifikuoti gyvūnai tinka maistui ir ar laikomasi juos modifikuojant visų saugumo reikalavimų. Tačiau vartotojas turėtų turėti teisę apsispręsti, ar jisai pagėdauja pirkti klonuotų gyvūnų e, mėsą ar ne. Tačiau mes turime aiškiai apsispręsti, apie ką kalbame. Jeigu mes norime gauti informacijos apie tai, ar maisto produktai atitinka visus maisto saugos standartus, tai yra vienas dalykas, tai yra EFSO uždavinys pateikti šitą informaciją, o po to vartotojas pats turėtų apsispręsti, o mes, politikai, turėtume nuspręsti, kaip e, vertinti apskritai klonuotų gyvūnų maisto produktus, kaip juos pateikti. Visų pirma, turime užtikrinti pakankamą atsekamumą. Taip pat e, e, manau, kad nesunku yra atsekti tą modifikuotą geną, tačiau kai kalbame apie modifikuotus gyvūnus, tai jie apskritai niekuo nesiskiria nuo nemodifikuotų. Čia jau problema yra sunkesnė. Todėl aš norėčiau paklausti, ar tokie modifikuoti gyvūnai, jų mėsa atitinka maisto saugos reikalavimus, kurie yra keliami maisto produktams. O EFSOS uždavinys, žinoma, mums pateikti informaciją apie maisto saugą ir apie tokių klonuotų gyvūnų identifikavimą. Karl Schluter. Kalbės Rospach vardu. Aš noriu tačiau išvykti prieš Lindą todėl paprašiau žodžio anksčiau, kadangi ir apgailestauju, kad nesulauksiu atsakymo. Taigi dėl licenzijavimo. Pirmiausia, reikėtų pateikti prašymą dėl įregistravimo. Dėl, sakykim, tam tikro pobūdžio. Animals. But I don't see how any animal in Europe, why you would do a GMO. Lašiša. Nelabai suprantu, kam reikėtų jas genetiškai modifikuoti ir apskritai, kam reikalingas tas genetinis modifikavimas gyvūnų, kad gautume daugiau mėsos, daugiau pieno, daugiau naudos iš to gyvūno. Aš nelabai suprantu, kam reikia uh, genetinio modifikavimo ar tam, kad pagerintume gyvūno, gyvūno sveikatą, pagerintume jo būvį. Tačiau aš nematau tokių perspektyvų šioje srityje. Pažvelkime į eurobarometro pateiktus duomenis. Gyventojai pasisako prieš modifikuotų gyvūnų mėsą, prieš maisto produktus, kurie pagaminti iš modifikuotų gyvūnų arba augalų. Taigi mes turime galvoti apie maisto saugą, turime galvoti apie ūkininkų interesus, tų, kurie augina gyvūnus jeigu jis, pavyzdžiui, turės įsiginti, įsigyti vis naujas modifikuotų gyvūnų rūšis kaip patentą, tai aš manau, kad mes turėtume apskritai dėl moralinių, etinių priežasčių netoleruoti tokių technologijų nes naudos, akivaizdžios naudos nesimato, o kaštai visuomenėje atrodo bus didžiuliai. Aš manyčiau, reikėtų tiesiog pasakyti, kad Europa nepageidauja tokios raidos, žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai modifikavimas yra reikalingas, kuriant naujus vaistus, kurių reikia visuomeniai. Bet to norėčiau paklausti. Kaip jūs galite užtikrinti, ta, koks gali būti poveikis ilgai, ilgalaikiu laikotarpiu, kaip galima tą poveikį įvertinti augalams, gyvūnams, bet pirmiausia, žinoma, reikia atsakyti į etinius klausimus, atsakyti į tai, kokį poveikį uh, šitas modifikavimas gali turėti ūkininkų veiklai arba verslo veiklai. Die moderne Technik sei Dank. Na, puiku. Tegyvoja moderni technika. Linkime gerą skrydžią. Taigi, toliau suteiksime žodį Anai Rosbach, Korin Lepaš ir Kari Karijotatė. Ačiū, panė pirmininkė, kalbėsiu daniškai. Karlas Šliteris iškėlė teorinius klausimus, o aš norėčiau šį beitą praktiško sužinoti. Kaip galima apsisaugoti nuo to, kad genetiškai modifikuotos žuvys neperduos savo geno laukiniams savo giminaitėms, pavyzdžiui, lašišos. Ar EFSA kontroliuoja padėtį? Ar tikrinama, kiek žmonių, kiek žuvų pasprunka iš e, įvairių žuvų saugyklų. Mes žinome, kad taip atsitinka. Ir, ir netgi mailius pasprunka, sakykime, iš tų saugyklų. Ar EFSA turi skaičius, e, kokį poveikį daro e, tos auginamos lašišos savo laukiniams giminaitėms, tai būtent reprodukcijos procese. Taigi, kasgi atsitinka? kasgi laimė tada konkurencinę kovą tai gamtoje, ar atsparesnės tos auginamos lašišos ar laukinės lašišos. Taigi, dabar kalbant apie Šiaurės Ameriką, matome, kad labai daug importuojama lašišus iš Kanados, bet europiečiai vartotojai tikisi aiškios informacijos apie tai, ar e, produktai gaunami iš kitų šalių, tai būtent Šiaurės Amerikos, yra genetiškai modifikuoti ar ne kokie kiti genetiškai modifikuoti e, gyvūnai e, tikėtini, būtent maisto grandinėje. E, Kurinlė, aš prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už informaciją, norėčiau padėkoti FSR komisijai, kad Jūs atvykote. Aš norėčiau iš esmės pritarti tiems kolegams, kurie anksčiau kalbėjo, ypač Karlui Šliuteriui. Taigi, pirmas klausimas apskritai yra, ar rizikos yra vertinamos būtent susijusios su modifikuotais augalais. Ir kam reikalingi tie modifikuoti, genetiškai modifikuoti uh, gyvūnai, kam jie mums reikalingi. Na, dabar galiu pasigilinti į šią temą. E, e, pavyzdžiui, netinkama mytyba, netinkamas laikymas kenkia gyvūnams. Čia, iš esmės, visą tai yra viena bendra tema. Na ir daugybė baltymų e, patenka į, į gyvūnų maisto grandinę. Aš nežinau, iš esmės, ar Europoje e, kas nors norėtų vartoti tokius produktus iš genetiškai modifikuoto gyvūnų. Taigi, e, jeigu būtų pasakyta, kad iš tiesų nauda didžiulė, tai iš tiesų ar jinai tokia yra. Kolegas jau pasakė, jeigu mes darytume apklausą e, Europoje ir paklausome, ar europiečiai norėtų valgyti e, tokius produktus iš geniškai modifikuotų gyvūnų, tada 98 procentai sakytų ne. Na, bet įsivaizduokite, dar yra, yra tam tikros rizikos, pavojai susijęs su tokiais gyvūnais. Čia iš tikrųjų labai platus klausimas. Čia mes kalbame ne tik tai apie sanitarinę, apie e, apsaugą. Iš tiesų, negalima sakyti, kad jokio poveikio neturi tokie genetiškai modifikuoti gyvūnai. Mes tokių tyrimų, kur įrodytų kažkokį rezultatą, neturime. Taigi dabar, kalbant apie tas lašišas, kurios e, akvaparkose laikomas arba saugyklose, aš nežinau, pirmininkė, e, gamta yra gamta. Iš esmės, e, tos lašišos nebūtinai išlieka tos saugyklose, jos patenka išorę. Ir kas tada vyksta? Tokiu atveju kyla klausimas, e, kokį poveikis e, daromas tokių vabščių, kurie yra, sakykime, gavę atitinkamai modifikuotų e, genų. Taigi, būtent kokią, kokį poveikį jie daro žmonėms. Žinoma, dar, yra, dar kyla klausimas dėl gyvūnų gerovės. Taigi tos e, didžiosios lašišos, e, kurios viršyje savo, kurios viršyje įprastą svorį, tai iš tikrųjų ar jos tinkamai auginamos, ar jų gerovai ne, nekeliamas pavojus. Ir kitas dalykas, tokie, kaip mes spręsime rizikos klausimą. Mes, kaip politikai, turime spręsti šį klausimą. Aš turėčiau pasakyti atvirai, aš iš tiesų nesuprantu, kągi, kokią naudą mums atneštų genetiškai modifikuoti augalai ar gyvūnai, e, nebent tik tai didesnį nepasitikėjimą vartotojais mytybos grandinė. Iš esmės mes jau turime pakankamai jau problemų ir manau, kad e, ši tema e, turėtų būti apskritai nenagrinėjama ir, ir būtų toks klausimas uždarytas amžiams stačioje. Taigi mes neturėtume gilintis į, į, apskritai į tokių produktų naudą, nes jokios naudos piliečiams ir nebus. Ačiū. Kati Karijota. Po to Pilar Agizo. Ja, dankjewel. Ja, het zal voor niemand een verrassing hier zijn als ik zeg dat ik... Eh, Ačiū, turbūt nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad aš nepasisakau eh, ne, ne už genetiškai modifikuotus gyvūnus, bet ką genetiškai modifikuota. Ir aš kalbu ne tik apie etiką. Kalbu apskritai. Visą tai daro poveikį bioįvairoviai, gyvūnų, žmonių geroviai. Ir aš sutinku, ne vienas kolega šiandien šiandien sakė, kad vien kalbėti apie maisto saugumą nėra pakankama. Toli gražu nepakanka be augalų, dabar atsirado genetiškai modifikuotų gyvūnų technologijos jau prie mūsų slengščio ir daug ko mes apie tai nežinome. Ir atrodo, kad dar um, bus daug problemų susijusių su gyvūnų gerovė, jeigu tokia technologija bus taikoma. Lisabono sutartyje sakoma, kad turime atsižvelgti į gyvūnų gerovę E, kurdami savo politiką. Vartotojai tuo reikalauja. Ir, man atrodo, geniškai modifikuotų gyvūnų technologijos tam e, visiškai prieštarauja. Įdomu, kokią naudą visą tai duoda. Na, aišku, viena didžiausių naudų yra šiandien tai, kad geniškai modifikuotų organizmų technologija gali padėti padidinti gyvūnų atsparumą lygoms. Na, bet čia juk e, kova su simptomais. Reikia kovoti su tų lygų priežastimis. Pavyzdžiui, intensyvi e, gyvulių, gyvūnų e, auginimo pramonė, su ją reikia kovoti, tada dar lygų bus mažiau. Na ir aš turiu klausimą EFSA ir komisijai. Pirmiausia, noriu padėkoti EFSA už e, jų teikiamas kropščias ataskaitas ir norėčiau paklausti, kokie jūsų manimai būtų ilgalaikiai poveikiai aplinkai, visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai, ar jūs tokius tyrimus darote? Na ir kaip bus su gyvūnų atsparumu. E, jis buvo patiktas kaip argumentas, ką tai reiškia gyvūnų geroviai. Jeigu kovosime su simptomais, naudojam, naudodami genetiško modifikavimo technologiją kaip su transatlantinės prekybos ir partnerystės susitarimais. Ar jau yra kažkokių susitarimų? Ar Sanko generalinis direktoratas pasistengs užkirsti kelią bet kokiems e, neigiamoms sąlygoms, e, kad jos nesirastų tokiuose susitarimuose. Manau, kad tai yra labai svarbu, e, taip pat kaip ir planavimo tema. Ačiū dabar Pilarą Jūzą. Ačiū pirmininkė. Mūsų jau nedaug čia liko, todėl aš paprašiau žodžio. Ehm, vienintelis dalykas aš yra, noriu yra tai, kad žmonėms nebūtų niekas primetama, kad žmonės patys galėtų spręsti. Ehm, kuriant bet kokius hybridinius e, organizmus e, yra genetiško manipuliavimo jau faktas. Tai pasteiko ir gamtoje. Tačiau čia jūs kalbate apie genetinį manipuliavimą laboratorijoje. Kai kurie žmonės visiškai prieštarauja genetiškam modifikavimui. Jeigu žmogus yra genetiškai modifikuojamas, tai, kai kalb, tai kalbama apie genetinės medžiagos pakeitimą siekiant sukurti imunitetą lygai ar panašiai. Yra genetiškai modifikuotų mūsų, kurios tyriamos laboratorijose, o po to paleistos į laisvę, jos maišosi su kitomis populiacijomis gamtoje. Ir tai yra e, tam tikro pesticido naudojimas, kuriant e, genetinį manipuliavimą. Tačiau aš norėčiau kreiptis į EFSA, kad jų tyrimai būtų labai griežti e, moksliniais mokslinę prasme, kad būtų verifikuojami rezultatai ir kad mes būtume tikri, kad e, maistas skirtas moterų, žmonių vartojimui yra saugus. Jeigu mes keliame klausime, klausimą, ar kažkas, kas yra genetiškai modifikuota, kelia grėsmę žmonių sveikatai, Ir jeigu tai yra nustatoma, tai aišku, kad žmonės tokio maisto nevartos. Taigi turime e, nuspręsti, kad jeigu kažkas yra saugu, tai galima tą e, produktą pateikti į rinką, tačiau patys žmonės galėtų, turi patys apsispręsti, ar jie vartos tą produktą ar ne. Žmonėms reikia sudaryti galimybės apsispręsti. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Děkuji eh, za slovo, pane předsedo. Jenom velmi stručně jedna otázka, kterou jsem chtěl položit. Aš norėčiau paklausti. To paties, kas jau buvo minėta. Buvo minėta transatlantinė partnerystė. Prieš kurį laiką šiame komitete buvo pateiktas ir aptartas pasiūlymas pieno rūkštį naudoti sterilizuojant gyvūnų skerdeną. Taigi, tai buvo, tas aspektas buvo minėta, minėtas, kalbant apie transatlantinius priekybinius ryšius. Kitas klausimas. Aš anksčiau dirbau biologu Ir aš negaliu įsivaizduoti tokių priemonių, kurios tiek apskritai dabartinės polit... populacijos genofondą iš esmės pakeistų. Dabar tokio manipuliavimo galimybė tampa akivaizdi ir mūsų manimų reikia užkirsti kelią tokiam genetiškai genetiškai genetiškai modifikuotų organizmų gyvūnų kūrimui. Įsivaizduokime, jeigu bus pradėti auginti tokie gyvūnai, kurie taps atsparus ekoplazma, plazmai. Kokį poveikį tai turėtų žmogaus sveikatai? Sunku net įsivaizduoti šitą poveikį. Kitas klausimas ar komisija transgeninius gyvūnus traktuoja kitaip negu tuos, kurie priklauso vienai ar kitai biologiniai rūšiai. Ir kaip reikėtų vertinti tuos organizmus, kuriuose yra pakeitus tam tikrus genus, pagreitintas jų uh, auginimas. Tai yra apie genus, kurie tiesiog paspartina to paties organizmo tam tikras vystimosi funkcijas. Aš norėčiau priminti tai, ką nusprendė koordinatoriai. Mes komiteto vardu turėjome paskirti du asmenys, kurie derinimo komitete turėtų dalyvauti posėdžiuose, domėtis darybose ir teiktų informaciją koordinatoriams apie vykstančias darybas. Taip mes esame nusprendę šiame komitete ir būtent tai padarėme dėl to, kad daugeliu parlamentarų labai svarbu kas daroma šioje srityje, kokie susitarimai įrengiami ir todėl mes delegavome du atstovus stebėti visą tą diskusiją. Polė. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, pane Virminkė. Aš pradėsiu atsakinėti klausimus, o vėliau kolegos iš EFSA galės perimti stafetę. Aš manau, aš manau kad savo atsakymą sugrupuosiu į penkis punktus. Nu, ir nustatysiu atitinkamus e, svarbiausius aspektus. Lašiša iš esmės e, pardavinėjama Junktinėse Amerikos valstijos, nors ten jinai neauginama. Šitie embrionai e, yra išguonami Kanadoje, o suaugę individai tada toliau šeriami ir auginami Panamoje ir vėliau importuojami į JAV. O taigi, vienasi, dėl savo genetinės struktūros, pakeistos genetinės struktūros, šitie gyvūnai, tai yra lašišos, auga greičiau. Tai reiškia, kad, mm, kaip buvo sakyta, e, pusę dabartinės kainos turėtų kainuoti e, tokios lašišos dėl savo greitesnio auginimo. Mes nežinome iš tikrųjų, kiek jie kainuos suaugę individai Na, galbūt e, su tuo yra susijęs, sakykime, ir finansinis įmonių interesas auginti greičiau lašišas, kad galėtų gauti didesnį pelną. Na, kitos e, gyvūnų rūšis, žinoma, yra e, alyvų, alyvmedžio muselės, Ispanijoje yra tyriama, tyriama šitą muselę, tai vadinasi, ten yra tyriamas, tyriami atitinkami patogenai, kurie, kuriems galėtų būti atsparus alyvmečiai. Taigi, e, vadinasi, atitinkami gyvūnai, e, ypač patinėliai, yra radiacija aptarojami, e, jie yra išleidžiami į laisvę, jie susiranda pateles, apvaisina, bet patelės negali padėti kiaušinėlių. Tai vadinasi, šitie vabžiai, kurie kenkia alyvmedžiams, negali vystytis. Uh, Na, jau pakankamai ilgai vyksta šita programa, vadinasi, radioaktyvios medžiagos yra naudojamos. E, e, pirmiausia, norima pakeisti genetiką e, patinėlių genetinėje struktūroje, kad jie negalėtų, tiksliau galėtų apvaisinti pateles, bet jos negalėtų dėti kiaušnelių ir toliau vystytis. Na, toks yra tikslas, e, vadinasi, negali išsivystyti iš tų kiaušinėlių jokios lervos. Ir taip yra sutaupama, žinoma, pesticidų ir yra nekenkiama aplinkai, tai yra čia nauda. Bet šis tyrimas dar nebaigtas, dar vystomas šis projektas Ispanijoje. Ispanija e, turėtų e, atlikti dar lauko bandymus su tomis muselėmis, siekdamas ištirti, ar šita technologija pasiteisina Ir žinoma, reikia užtikrinti, kad jokio neigiamo poveikio nebūtų padaryta kitoms mūsėms arba kitiems vabžiams. Taigi, pirmiausia, reikia dar tyrti toliau. Na dabar kalbant apie bakterijas, kurios e, yra genetiškai modifikuojamos. Jos, a, e, a, e, jos gamina tokiu atveju įvairias cheminės medžiagas, kurios naudojamos vaistams gaminti. Ta, šitas a, procesas arba šitie tyrimai yra kontroversiškai vertinami, nes tie medikamentai yra taikomi žmonėms visų pirma gydyti. Na, bet kartais e, e, geriau yra, e, pavyzdžiui, iš bakterijų išgauti atinkamus hormonus, insuliną, pavyzdžiui, o ne skerdyklose išgauti tokius hormonus, nes ten gali būti užteršti tie hormonai. Na, na bet mes žinome, kad yra, pavyzdžiui, tyrimų susijusių su keulėmis, kur uh, E, pavyzdžiui, keulės, e, keulių e, genetika yra modifikuojama siekiant padaryti jas atsparias keulių marui arba kitoms lygoms. Bet mes žinome, kad, sakykime, tokios lygos yra sunkiai įveikiamas, nes ir šernai, pavyzdžiui, arba laukinės keulės paprastai susirgia tokiamis lygomis, o jos nėra netinkamomis sąlygomis auginamos. Na, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra etinis požiūris. 2001 metų direktyvoje arba 9 metų reglamente yra tam, tam tikri samprotavimai, kuriais galima pasinaudoti, atsižvelgiant į tas etinės abejonės. Na, etika. Tai yra iš esmės toks e, dalykas, e, su kuriuo reikėtų elgtis atsargiau. E, remiantis ataskaitą apie Pegasus e, programą, mes net mestume e, galimybės kreiptis ir Europos etikos grupę, tai jau nuomonė buvo gauta iš, iš šios institucijos. 1996 e, metais ten buvo kalbama apie įprastas technologijos, tai būtent ar būtų galima auginti genetiškai modifikuotus augalus ir kaip juos būtų galima auginti. O dabar kalbame apie gyvūnus, tai būtent apie tą garsąją lašišą, ir, kuri yra suvalgoma žmonių. Todėl geriausia būtų etikos komitetą paklausti dar dėl šio aspekto. Ketvirtas punktas, kurį norėjau paminėti, tai yra būtent rizika. Tai rizika e, kylanti sveikatai. Žinau, tai nagrinėja EFSA. E, poveikis aplinkai, poveikis biologiniai įvairoviai, tai irgi EFSOS yra kompetencija. O kalbant apie gyvūnus, tai iš tiesų labai svarbu, kaip būtent, koks yra kontekstas. Tai čia Panamoje auginamos lašyš, lašišos, jos yra auginamos tik tai atitinkamuose auginimo auginimo vietose, tai būtent e, sausumoje iškastose baseinuose, jos ne, neturi jokio ryšio su jūra. Tos lašišos, kurios auginamos narvuose, e, įvairiose augyklose, jūroje, tai jos gali pasprūkti, žinoma, jos, e, jos pralaužia tas groteles ir, ir jas gali, žinoma, susimaišyti su laukinėmis lašišomis. Na, siekdami išvengti tokio pavojaus, amerikiečiai nusprendė, kad e, lašišos turi būti auginamos baseinuose sausumoje. E, ir šitas vanduo yra filtruojamas, jis yra apdorojamas, siekiant, siekiant apsaugoti, žino, apsisaugoti nuo to, kad lašišos gali pasprukti į, į vandenį. Žinoma, čia kyla problemų su gyvūnų apsaugos tarnybomis. Tai yra svarbus e, aspektas auginos, auginamos lašišos e, ar įprastų būdų, ar genetiškai modifikuojant jas, turi tik tam tikrus kriterijus, turi būti įmamas atinkamų priemonių, kad e, nebūtų įtakojama neigiamai jų gerovė. Ir tokiu atveju, kad jeigu e, tokios lašišos būtų auginamos Europos Sąjungoje, tai būtų taikomas atitinkamos taisyklės ir Europos Sąjungoje. Na, penktas punktas tai yra, žinoma, nes sprendimas apskritai dėl genetiškai modifikuotų augalų. Tai yra politinis sprendimas. E, komisija iš esmės yra nei už, nei prieš genetiškai modifikuotus e, gyvūnus. Taryba, parlamentas e, turi galimybę išreikšti kritiką arba, arba uždrausti genetiškai modifikuotus gyvūnus. Čia tada tokiu atveju e, bus priimtas politinis sprendimas ir komisija taikys tokį teisės aktą, kuriame bus toks politinis sprendimas. Na, ar direktyvoje, ar reglamente bus toks sprendimas, tai čia didelio skirtumo nėra. Principas apskritai genetiškai modifikuoti nebus uždraustas, bet e, turi, turi bus numatytas atitinkamas ženklinimas ir informacija vartotojams. Taigi, Ir žinoma, e, visi produktai susijęs su genetiškai modifikuota lašiša e, e, turi būti taip pat paženklinti. Taigi žuvų miltai, pašaras, kuris gaminamas iš tų žuvų, mėsa, tai būtent visą tai reikia ženklinti. Kaip ir augalinių produktų atveju, kad vartotojas galėtų priimti pagristą sprendimą prieš įsigydamas tokį produktą. Taigi, penktas produktas e, - mūsų santykiai su, su JAV, būtent e, e, sudarant šį prekybos susitarimą. Komisijos pirmininkas Baroso aiškiai pasakė prieš kelis mėnesius pradedantas dėrybas, kad, neki, kad nekeliamas joks klausimas apie apie bendrijoje taikomą apsaugos lygį, būtent kalbant apie genetiškai modifikuotus gyvūnus. Žinoma, mes keičiamas e, mokslinė informacija, ką, ką EFSA vertina, kas yra leistina, kas ne. Bet visiškai nekalbama apie tai, kad galima būtų dėrėtis dėl mūsų taisyklių taikomų šioje srityje pakeitimo. Pasirašant į sutarimą, tai yra tabu. Taigi diskusijų šio klausimo, dėl, tai būtent geniškai modifikuoto gyvūnų klausimų, net negali būti vystamas. Bet dabar vyksta diskusijos. Žin, yra prašymų žin, iš JAV būtent sutrumpinti tą laikotarpį, kai būtų iš, iš, išduodamas leidimas geniškai modifikuotams organizmams, tai būtų penki, nuo 50 metų užtrunka ES, JAV vienerius metus, bet iš esmės dėl to nes, nediskutuojama ir keičiamas informacija Mes nekalbame apie tai, kad būtų keičiami dėžės aktai. Na, tai yra klausimai, kuriuos galėjau atsakyti ir jeigu jūs leisite, EFSA, kolegos iš EFSA atsakys į klausimus, kuriems buvo su, už, užduoti. Taigi dabar aš suteiksiu žodį e, EFSA atstovai. Thank you very much. Um, I would like... Labai ačiū. Norėčiau patikslinti, kad E, žinome, neturime e, galių kalbėti apie moralę ar etiką, tačiau turime e, įgaliojimus kalbėti apie maisto saugą ir čia būtent ir kalbama. Mūsų dokumentuose apie tai ir kalbama. Mūsų dokumentai yra gairės. Tai yra, mes užduodame klausimus, patikime sąrašą klausimų, patikime nurodymus, kaip parengti duomenys kad jie e, surinktų tuos duomenis į paketų. Tuose gairiuose mes į klausimus neatsakome, nes mes turime pirmiausia gauti duomenis, kad tai galėtume padaryti. Jūs uždavėte kelis klausimus, kurie turėtų būti teikiami paraiškos teikėjai dėl jų e, duomenų. Pavyzdžiui, jūs klausėte, kas bus, jeigu genetiškai modifikuota žuvis pabėgs, kas atsitiks aplinkai ar laukiniams populiacijams. Būtent į tokius klausimus turi atsakyti paraiškos teikėjas. Taip pat girdėjau klausimas apie tai, kas atsitiks žmonėmis, jeigu jie kontaktuos su genetiškai modifikuotais vabzdžiais. Būtent toks klausimas turi būti skiriamas e, paraiškos teikėjams. Uh, Kitas klausimas dėl e, gyvūnų gerovės ir jų atsparumo lygoms, aš negaliu tokius klausimus atsakyti, tačiau mes EFSA reikalauja duomenų, kurie atsakytų į tokius klausimus, jeigu toks gyvūnas būtų pateiktas į rinką. Ir šią prasme mes e, dirbame labai kruopšiai, turime penkias darbo grupės, kurios dirba e, kurdamos reikalingus svarbius klausimus. Ir tai yra svarbu, turint galvoje, kad e, kiekvienam skirtingų atvejų, priklausomai nuo gyvūno ar genetiško pakeitimo, reikia teikti skirtingus klausimus. Dabar norėčiau perduoti žodį su kolegijai Silvi Mestak, kuri e, rengia aplinkos rizikos poveikio dokumentą kur kalbama apie skirtingus e, genetiško modifikavimo tipus. <clears throat> Prašom. Ačiū. Šiek tiek e, e, pratęsiu Elizabet mintį dėl vienų gairių, nesiniai, kurias neseniai parengė EFSA ir susijęsiu tai su paminėtais dviem klausimais, dėl to, kad reikia įvertinti ilgalaikį poveikį, potencialų poveikį ir taip pat e, tikimybę, kad gali tokie geniškai modifikuoti gyvūnai pabėgti. Būtent tai ir aptariama mūsų gairėse. Aišku, mes turime pasiremti tuo, ką žinome saugumo vertinimo metu ir mes e, siūlome pareiškos teikėjams ir rizikos vertintojams apsvarstyti įvairius, įvairią informaciją, įskaitant mokslinius straipsnius, eksperimentinius duomenis, e, surinktus e, iš surogatinių gyvūnų. Tai yra, kai gyvūnai turi tas pačias charakteristikas, bet ne tas pačias genetinės modifikacijas. Be to, be tų E, duomenų, kurie mums leidžia spręsti apie galimą ilgalaikį poveikį. Mes turime galvoje tai, ko reikalauja Europos teisės aktai, tai yra stebėsena pateikus produktus į rinką. Tai yra tema, kuri puikiai žinoma augalų srityje, tas pats būtų su gyvūnais. Taip pat vertinant gyvūnų galimą pabėgimą ir viso to pasakmes, tai iš tikrųjų reikia turėti galvoje ir tai, kad naujos charakteristikos ar naujas genas gali papulti į laukinės populiacijas, tai tai reikia turėti galvoje. Ir mes siūlome bendrojams, prašome bendrojas bendrovės pateikti duomenis apie tų geniškai modifikuotų gyvūnų elgesį, jų reprodukciją, jų augimą ir panašiai. Turbūt beveik viskas. E, baigdama dar norėčiau pasakyti, kad rykos vertinimo metu e, apibūdinus galima riziką yra dar vienas žingsnis, tai yra pasiūlyti uh, švelninimo priemonės. Tai yra rekomendacija, kuri teikiama rizikos valdytojams ir jie sprendžia, ar e, tą rekomendaciją panaudoti ar ne. Dėkuoju. Buvo labai naudinga diskusija šią temą. Tenka apgalės stauti, kad ketvirtadienį po pietų visi skuba į savo rinkiminės apygardas Tačiau kaip ten bebūtų, mūsų diskusija įvyko, ją išgirdo ir visuomenė, dėkoju komisijai, EFSA atstovams, kolegams už pasisakymus ir dalyvavimą diskusijoje. Taigi išsėmėme mūsų šios dienos darbo atvarkę. Kita kartą kartu su ITRE posėdžiausime gruodžio antrąją. O komiteto posėdis vyks gruodžio 16-17 Bruselyje prieš pat kalėdas. Taigi, baigime posėdį. Gero vakaro.